Il Presidente. Eh, buon pomeriggio a tutti, la seduta è ripresa. Il processo verbale della seduta. Labai diena, pradedame iš naujo posėdį, tęsime posėdį. Ar yra komentarų dėl vakarykščių protokolų. Jeigu niekas nenori pasisakyti, protokolai patvirtinti.